Allora, buonasera. Iniziamo con la consueta comunicazione. Labą dieną. Norėčiau pradėti nuo įprastų pranešimų. Pirmiausia, dabar remiantis konfidencialumo reikalavimais, norėčiau pabrėžti, kad mūsų posėdis yra transliuojamas internetu, tai reiškia mes esame filmuojami ir rodomi internete. Dabar dėl e, pirmo darbo atvarkės punkto darbo atvarkės tvirtinimas, niekas neprieštarauja, darbo atvarkė patvirtinta. Pirmininko pranešimai, antras darbo atvarkės punktas. Pirmiausia, ES e, e, stojimo rezultatai tai būtent prisijungimo prie piliečių laisvių ir teisų konvencijos, tai gruodžio 17 dieną bus balsuojama dėl šio klausimo lybė komitete. E, nuo 15.30 iki 16.30 bus pranešama būtent apie e, šio prisijungimo rezultatus. O mūsų būt, posėdis bus tęsiamas toliau nuo 16.30. Tai būtent e, dėl to, kad mes e, su dėrybininkai susitinkame. Taigi, Kosak, e, dabar posėdis įvyko Kipre. Mm, pirmiausia, gruodžio 17 dieną, dabar bus keičiamasi nuomonėmis. 17.30 bus keičiamasi nuomonėmis būtent dėl šio posėdžio rezultato. Jūs rasite taip pat dokumentus apie ratifikavimus įvairiose valstybėse narėse. Dėl e, valdysenos ir dėl Kroatijos stojimo. Dabar dėl e, trečio darbo tvarkės punkto posėdžio protokolo tvirtinimas. 2012 m. rugsėjo 5 dienos e, posėdžio protokolas yra pateiktas, jeigu niekas neprieštarauja, tada protokolas yra priimtas. Periname prie ketvirto punkto. Dabar turėsime aptarti kelis e, punktus kartu Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statutą ir finansavimą. Pane e, Ganako e, praneša ir taip pat. Dėl biudžeto sudarimo tvarkos ponas Gerero taip pat pateiks pranešimą. Šios punktus aptarsime kartu, tačiau prieš pradedant diskutuoti norėtume išklausyti pranešėjų, pane Janako. Deja, dokumentai pateikti tik tai anglų kalba. Jūs žinote, kad Jūri komitete paprašė, komitetas paprašė taikyti 15 straipsnį, tačiau pirmininkų suėgai buvo atsisakyta taikyti šį straipsnį. Buvo sutarta šio klausimu, kad uh, mes turėsime atidėti ponos Kienako pranešimą vasario 19 dienai. Na, ar sutinka pana Genako su tuo atidėjimu? Jis sutinka. Tada aš norėčiau paprašyti ponios Genako pateikti trumpą įžangą į šią temą ir pateikti trumpą apžvalgą savo pranešimą. Ačiū, pana pirmininkė. Jūs pasakėte teisingai, kad jūri komitetas pateiks išsame išvadą, todėl vienu mėnesiu nukeliama šito pranešimo prieimimas, tai projekto prieimimas, būtent kad būtų pateikti vertimai į visas kalbas. Uh, Taigi Europos politinių partijų finansavimas ir Europos politinės partijos tai yra vienas iš e, demokratijos ES ramščių. Ir mes turime atsižvelgti šį vaidmenį ir mes e, turime, žinoma, e, prisitaikyti prie politinio gyvenimo. Todėl visas paketas, apibrėžiantis, kaip, politin, kaip Europos politinės partijos funkcionuoja, turėtų būti pritaikytas prie dabartinio gyvenimo ir kaip funkcionuos taip pat ir politiniai fondai. Uh, kad e, būtent ES piliečiams būtų suteiktas galimybės dalyvauti politinėje veikloje tiek partijose, tiek fonduose. E, ir kad jie galėtų e, dalyvauti tiesiogiai ir nevaržomai politinėme gyvenime. Mes siekiame įtraukti piliečius į ES politinį gyvenimą ir kuo glaudžiau priartinti prie šio gyvenimo. Mes norėtume uh, uh, pasidžiaugti pono Šefkavičiaus pasiūlymų uh, dėl jo. Ir būtent pateikime šis pranešimas, jisai tęsė 2011 metų pranešimo tendenciją. Čia iš esmės naujame reglamente nėra numatytas didesnis finansavimas politinėms partijoms, bet čia numatoma, kad uh, Europos e, partijų įstatai bus e, reglamentuoti, kad būtent politinės partijos turi, įgytų tam tikrą teisinį statusą, o nebūtų laikomas vien tik tai nevyriausybinėmis e, organizacijomis. Taigi, kolegos, buvo įtraukti tokie pakeitimai į šį pranešimo projektą. komiteto pirmininko pavaduotojas taip pat pateikė pakeitį, pakeitimų susijus tuo, kad Europos politinės partijos buvo, būtų vadinamos Europos, tiksliau, politinėmis partijomis arba Europos partijomis. Ir jos turi būti atstovaujamas mažiausiai septyniose valstybėse, tai yra ketvirtadalyje ES valstybių narių ir turėtų turėti atstovų regioniniuose arba nacionaliniuose parlamentuose taip pat Europos parlamente. Ir jeigu šios politinės partijos nori dalyvauti Europos politinėje veikloje, tai jos e, turi būti įkurtos regionuose, kurie, kuriuose taip pat yra parlamentai arba priimimi teisės aktai. Europos politinės partijos vadinasi turi būti sukurtos remiantis politiniais demokratiniais procesais. Ir jos turi atsispindėti demokratinėse nacionalinėse struktūrose. Ir jos tik tada gali vadintis europinėmis partijomis, jeigu jos turi bent vieną narį Europos parlamente. O dabar dėl finansavimo arba balsavimo, tai aš norėčiau pasiūlyti, kad iš tiesų reikėtų atsižvelgti į tokius dalykus tai būtent į e, lyčių lygybę. Ir Europos parlamentas e, kasmet patikrins, ar registruotos politinės partijos ir politiniai fondai atitinka nustatytus kriterijus ir sąlygas. Ir pagal tos kriterijus bus įtraukiamas į Europos parlamento registrą teisinis statusas gali būti tikrinamas bet kurio atveju, kai Europos politinė partija Europos parlamento nuomonė nebetitinka nustatytų kriterijų. Čia mes visų pirma norime pabrėžti, kad parlamentas mūsų komitetas būtent turi nuspręsti arba kitas komitetas, kuris būtent sprendžia šios specifinius klausimus. Ar šios partijos atitinka nustatytus kriterijus? Tai būtent po mėnesio, kai, kai partija pateikė parašą būti įtraukta į registrą, tai būtent į tai turi būti patikrinta, ar atitinka atitinkamus kriterijus. Ir tas pats taikoma ir šių politinių partijų fondams jie turi turėti savo įstatus ir savo teisinį statusą. Tai reiškia, kad tie fondai turi būti sukurti pagal remiantis ES teisę ir turi egzistuoti vienoje valstybėje narėje. Be to, 90 procentų finansinės paramos tiems fondams arba partijams turi būti mm, padalyta proporcingai pagal jų turimų deputatų skaičių o 10 procentų finansavimo bus išdalyta visoms Europos politinėms partijoms. Europos politinės partijos ir fondai dalyvaus arba galės dalyvauti e, referendumuose e, tik tai tuo atveju, jeigu, jie, jeigu tie referendumai yra susijęs su jų funkcionavimu arba su ES reikalais. Tik tai vienas fondas bus e, e, pripažintas priklausantis e, vienai partijai ir kaip nepriklausomas ir savarankiškas fondas. Tai būtent partija, politinė partija negali turėti dviejų fondų. Partijos bus tikrinamos, ar atitinka, atitinka politinės Europos strategijas Ir iš esmės mūsų komitetas kaip tik tai e, ir parengė šią iniciatyvą e, skirtą Europos politinių partijų e, ir fondų funkcionavimu. Ir aš manau, kad ši iniciatyva pasitarnaus ES piliečiams, nes taip sukursime struktūrą, kuri būtent pasižymės europinių pobūdžių. Ir šita struktūra nustatys demokratinius kriterijus kuriais turės remtis politinės partijos. Todėl turi būti nustatytas ir atitinkamas finansavimas, kurį skiria ir kurį reglamentuoja Europos parlamentas. Be to, jeigu reikia, bus taip pat nuolat tikrinama ir kontroliuojama, ar Europos politinės partijos tikslai atitinka ES vertybės tai yra, ir strategijas. Nes taip, tos partijos įgys tam tikrą politinį svorį. Jos galės veikti bet kurioje valstybėje narėje, jos turės tas pačias teisės, būtent atsižvelgiant į jų įstatus E, kaip ir nacionalinės partijos. Jos taip pat turės laikytis ES teisės aktų, kuriuos nustatė Europos komisija. Aš manau, kad tai yra tikrai rimtas bandymas aiškiai parodyti, koks svarbus mums šis e, Europos politinių partijų klausimas nes mes norime įtvirtinti demokratiją visoje Europoje ir užmėgsti glaudesnius ryšius su ES piliečiais. Mūsų komitete iš tikrųjų buvo remiami piliečių reikalavimai šio klausimo. Jais mes remiamės ir dabar, ir mes iš piliečių kaip tik ir sužinome, ko reikia labiausiai Europos Sąjungai. Taigi būtent mes gauname naujausią informaciją ir svarbiausią informaciją iš piliečių ir ją reaguojame. Taigi dabar baigdama norėčiau pasakyti, uh, kad e, šis komisijos pasiūlymas ir mano pranešimas nepareikalaus daugiau finansavimo iš ES. Iš tikrųjų, čia aš norėčiau e, panaikinti iš karto visus nesusipratimus. Ši iniciatyva tikrai nekainuos nieko. Nes dabar uh, sakoma, kad mes šio pranešimu reikalavome daugiau lėšų iš ES. Mes nenorime papildomo finansavimo. Mes tik tai norime, kad e, būtų sukurta nauja, inovatyvi demokratinė struktūra. Ačiū. E, e- Labai ačiū. Dabar ponas Gerero. Dėl antro klausimo Tai yra, iš tikrųjų, penkto darbo tvarkės punkto. Aš taip suprantu, kad mes dar laukiam dokumento iš komisijos ir jis bus nusiustas į biudžeto komitetą, taip. Bet ponas Gerera turi pranešimą ir galėtų pristatyti gal mums jį, kad tiesiog žinotumėm naujas informaciją. Ačiū pirmininkė. Kaip Jūs teisingai pasakėte ir kaip e, ponė Džanaku sakė, statutas, kuris numatys naują finansinį reglamentą dėl Europos politinių partijų finansavimo, yra tikrai kokybinis žingsnis į priekį. Jis paremtas iniciatyva, kurios ėmėsi Europos parlamentas. Ponios Šenakų pranešimo formą šioje kadencijoje. Tai gal galėčiau tarti kelis įšanko žodžius. Norėčiau pabrėžti šio reglamento svarbą. Su ES veikimo sutarties 10 straipsnėje ir pagrindinių teisų hartijos 12 straipsnėje yra aiškiai pasakyta, kad Europos politinės partijos prisėda prie politinės opinijos formavimo ir piliečių politinės valios reiškimo ES, taigi jos yra neatskiriama sudėdamoji ES dalis. Europos politinės partijos yra institucija, kur yra paremta privačia iniciatyva, tačiau jos gali atlikti labai svarbę viešą funkciją. Tad viena vertu, Viena vertus jos yra paremtos pilietinė visuomenė, mūsų mm, pilietybė. Mm, kita vertus jos turi labai svarbu vaidmenį mūsų institucijų gyvenime, jų reguliavime. Ir būtent dėl tos institucinės funkcijos jos turėtų būti ginamos konkretaus reglamento ir konkrečios finansavimo sistemos, kuri atitiktų mm, su jų vykdytina kompetencija susijusiais poreikiais. Ir tas finansavimas, apie kurį mes čia kalbame, nėra išskirtinis. Yra ir nacionalinės finansavimo sistemos, kurios apima tik tai viešo sektorius finansavimą, bet yra ir nacionalinės sistemos, kurios apima ir privatų privatų finansavimą ir tai, kad viešo sektoriaus finansavimas e, egzistuoja, reiškia, kad negali būti jokio diskriminuojančiojo požiūrio šiuo atveju dėl, tarkim, partijų, kurios galbūt laikomos mažiau patrauklios e, viešai sferai, jos neturėtų atsidurti e, nepalankioje situacijoje. Turi būti kovojama prieš kažkokią tai disbalansą ir blogiausią atveju prieš korupciją. Uh Taigi tas reglamentas turi būti tinkamas tam. Ir Europos politinių partijų e, vaidintinas vaidumuo turi būti toks, kad jos turėtų galimybę veikti be kažkokių tai mm, jų veiklos iškraipimo elementų, be kokių tai trūkdžių. Uh, Ir atsižvelgiant į ponios Džanankų pranešimą dėl finansavimo struktūrų, manau, reiktų pasakyti, kad požiūris pasirinktas teisingas. Mano pasiūlymas, kaip pirmininkas jau sakė, galėtų būti suteltas į mm, du dalykus. Visų pirma, neturime komisijos teksto Tas tekstas pasirodys per atimiausias kelias dienas, bet turime mm, aiškia krypti, kuria orientuota bus orientuotas komisijos pasiūlymas. Tai faktiškai iš esmės pirminę savo poziciją galim formuoti jau tai turėdami omenyje. Kita vertus, dar nesame tikri, kuris komitetas bus pagrindinis komitetas ir kas uh, renks nuomonę. Jeigu biudžeto komitetas bus pagrindinis komitetas ir AFKO komitetas jūs nuomonė, tai vis tiek išlieka tas faktas, kad abu komitetai dalyvau šiame darbe. Ir biudžeto komitetas ir AFKO komitetas turės dirbti kartu. Kartu, aišku, su lybė. Galbūt tai bus kartu už tą klausimą atsakingi pagrindiniai komitetai. AFKO jau dabar paprašė mm, jį glaudžiau įtraukti į tą bendradarbiavimą, glaudžiau nei kad įprasta, tarkim, dirbant su šiais komitetais. Aš esu pasiryžęs dirbti su visais, kas tik bebūtų atsakingi už nuomonės rengimą lybę komitete ir labai glaudžiai dirbti. Ir tikiuosi, kad uh, sugebėsime dirbti kartu tikrai gerai, išryškindami pagrindinius elementus. Aš manau, kad sugebėsime nustatyti tą sudarinamumą tarp Europos teisės aktų ir politinių partijų finansavimą reglamentuojančių įstatymų atitinkamose valstybėse narėse. Tai čia būtų trys tokios juridinės bazės, kurias reiktų apjungti į bendrą visumą. Tai reiškia, kad reikės labai tokių uh, reikės laikytis aiškių linijų ir uh, tiesiog kartais gal balansuoti ant tos ribos, kad būtų galima teisingai viską sudėlioti ir kaip pane Džanakų sakė, dėl pranešimo, dėl naujo statuto e, nėra pasiūlymų dėl naujo finansavimo skirimo. Taigi mes neprašome naujų šviežių pinigų. Mes tik tai prašome, kad būtų pakeistas politinių partijų finansavimo formatas. Taigi, pakeitus šį finansinį reglamentą, nereikės naujų finansinių lėšų. Ta, to reglamento pakeitimas reikš tik tai tai, kad turės keistis Europos politinių partijų finansavimo sistema ir tai turės atsispindėti ir bendrosios ES finansinėse taisyklėse. Taigi komisija savo pasiūlyme įdėks naują skyrių, kuris bus konkrečiai skirtas Europos politinėms partijoms ir fondams. Bone Žinakų pranešime jau uh, parodyta, kad gali reikėti spręsti tą klausimą, kaip Europos politinės partijos ir fondai yra finansuojami. Mes visuomet reikalavome, kad politinėms partijoms būtų apibrieštos aiškesnės taisyklės ir pačios politinės partijos visuomet e, prašė aiškesnio statuto kad e, tinkamas finansavimas būtų paremtas tinkamomis taisyklėmis ir teisėmis. Ir bendrai vertinant e, finansinis reglamentas ir statutas, manau, būtent ir sieks tokio tikslo ir mes matysime atitinkamus rezultatus. Čia Dėl Dženakų pranešimo, e, ko jame prašoma, tai finansavimo sistemos pakeitimo, kad būtų ne dotacijos, o įnašai. Vis tik tai yra skirtumas tarp to, kaip politinės partijos yra finansuojamos ir to, kaip fondai yra finansuojami, kadangi ir jų tikslai yra skirtingi partijų ir fondų, į tai reikia irgi atsižvelgti. Žinoma, reikia turėti omenyje, kad labai dažnai demokratinių procesų kontekste politinės partijos ir fondai dažnai yra panašus savo tikslais ir uždaviniais. Tad jeigu mes labai griežtą tą skiriamąją liniją nubrėšime tarp politinių partijų ir fondų, kai kalbėsime apie jų finansavimą, tai turėsime būti visiškai garantuoti dėl to, o kas yra ta politinė partija ir kas yra fondas, kad būtų galima aiškiai nustatyti ir jų, skir ir jų skirtumus, ir jų panašumus ir tai apibriežti kartą ir visiems laikams, tam, kad reglamentas būtų visiškai aiškus, kad nebūtų tie patys tekstai dubliuojami, kad nebūtų persidengimo nuostatų, kai eina kalba, pavyzdžiui, apie jų tikslus, uždavinius ir taip toliau. Dėl statuto aš daugiau ne, nekalbėsiu, nes ponia Džanako apie tai papasako. Mm, tiesiog yra atitinkama nuostata, kad Europos politinės partijos privalo laikytis ES taisyklių, pavyzdžiui, dėl nediskriminavimo, kad jos privalo laikytis vidaus demokratijos ir skaidrumo normų. Tai yra pagrindiniai principai. Bet aišku, turės būti laikomasi dar ir finansavimo reikalavimų, tai yra turės būti finansų skaidrumas užtikrintas, turės būti visa apskaita ir atskaitomybė ir lėšos turės būti tvarkomos tinkamai. Tai yra lėšos, kurios atkeliaus iš ES. Tad šitų principų turės būti laikomasi skaidrumo, atskaitomybės, lėšų naudojimo efektyvumo ir tinkamumo lėšų panaudojimo būdo ir paskirties tinkamumo norime pasirūpinti, kad Europos politinės partijos laikytųsi tų tikslų, bet kad nebūtų prikurta nereikalingų kliūčių joms veikti, kad po to nereikėtų šokinėti per biurokratinės barikadas daugiau nei reikalinga. Dabar konkrečiai kalbant apie finansinį reglamentą, kaip pranešėjas, pripažįstu tai, kad prasminga yra turėti atskirą skyrių finansinėme reglamente, kuris yra skirtas a, dovanoms politiniams partijams, aukoms. Ten yra netgi atskiras skyrius skirtas konkrečiai politinėms partijoms ir tame skyriuje Politiniams partijoms suteiktas e, specifinis statusas pripažįstant, kad jos turi vaidinti institucinį vaidmenį ES. Aš taip pat galvoju, kad teigiama ir, yra ir tai, kad yra tam tikros priemonės paminėtos šiame reglamente, tai yra konkrečiai, kad finansavimas turi būti paremtas metinė programa, taip pat tai, kad finansavimas turi būti paremta, pagrystas, politinės partijos turi pagrysti tą atstovavimą, kurį jos užtikrina per metinės programas. Taigi lėšos turi būti skirtos tinkamai, pagal tinkamai mm, pagry, pagrystų dokumentus, programas. Taip pat yra nuostos dėl biudžetinių rezervų. Uh, Mm, politinėms partijoms turėti galimybę perkelti lėšas iš vienų metų į kitus, bent jau tam tikrose ribose, kiek kažkokios tai sumas būtų numatytos, kiek būtų galima perkelti e, nepanaudotų vienais metais pinigų į kitus metus. Taip pat labai svarbu pripažinti ex post kontrolę, jos svarbą. Tai parodys, kad Europos politinės partijos veikia pavyzdingai. Ryšys tarp Europos politinių partijų ir Europos pilietybės turi būti garantuotas, nes jeigu ta funkcija būtų susilpninta, tai reikštų, kad yra žengiama netinkama linkme. Mm, aišku, blogai yra, kai piliečiai mano, kad lėšos yra netinkamai panaudotos ar panaudotos ne tuo tikslu, kuriuo buvo jos skirtos. Dėl to mes reikalavome, kad ekspost kontrolė būtų griežtesnė ir kad būtų taikomos sankcijos tais atvejais, kai lėšos panaudotos netinkamai ir tai įrodyta. Dar vienas dalykas, į ką turi mūsų komitetas atsižvelgti, yra tai, kad pasiūlyme nėra numatyta konkretaus finansavimo rinkiminėms kampanijoms. Reikia atsižvelgti į tai, kad Europos politinės partijos suaktyvins politinę veiklą, aišku, tais metais, kai vyks rinkimai į Europos parlamentą. Ir jeigu nebus lėšų konkrečiai numatytų rinkiminiam laikotarpiui, tai aišku, kad rinkiminės kampanijos nukentės nuo, tų, ta, nuo to. Tad aš galvočiau, kad gal reikėtų vis tik tai numatyti padidintą finansavimą Europos politinėms partijoms tais metais, kai vyksta europin, europiniai rinkimai. Ir galiausiai kokios darytinos išvados. Atsimatę komisijos neoficialų pasiūlymą, jame yra išvarda nemažai punktų, kur numatyta, ką keisti dėl finansavimo ir aš norėčiau čia akcentuoti kai kuriuos dalykus ir tuo ir užbaigsiu savo pasisakymą. Uh, kaip e, pranešėjas, rengęs šią nuomonę, manau, kad finansavimas, kad reikėtų atsisakyti finansavimo metinių pagrindų ir reikėtų galvoti apie kitokio tipo finansavimą, nes tokio finansavimo pagrindo nėra nei vienoje valstybėje narėje. Manau, kad mm, Europos politinės partijos turi būti finansuojamas pagal jų faktinės išlaidas, o ne apie, pagal jų ateities programas, kurias jie numato tiems metams. Tad siūlome nubrėžti labai aiškius kriterijus dėl e, to, ar galima finansuoti vieną ar kitą Europos politinę partiją. Ir reikėtų, aišku, tai sieti na, su mm, narystė, narystės kriterijais dėl e, Europos politinės partijos, pavyzdžiui, dėl rezervų didinimo Europos politinėms partijoms ar, ar galimybės lėšas perkelti iš vienų metų į kitus, kaip pane Džanaku siūlė, mes irgi galvojame, kad gerai būtų uh, sumažinti e, bendro finansavimo dalį Europos politinėms partijoms. Jeigu mes sumažinsime tą bendro finansavimo dalį, tai netokios galingos politinės partijos irgi galės tęsti savo veiklą, turėdamos daugiau lankstumo galimybių ir daugiau autonomijos. Ir galiausiai griežtesnių sankcijų mintis bei kontrolės sistema, kurią turi vykdyti Olafas ir auditorumai. Mes galvojame, kad tai yra geri dalykai, bet mes taip pat galvojame, kad ir Europos parlamentas turi suvaidinti tinkamą vaidmenį, tai yra prisidėti prie Europos politinių partijų kontrolės. Tik tai reikia pasirūpinti, kad e, tos partijos laikytųsi pagrindinių ES principų, nesvarbu, kokie tai būtų partijos, kokia tai būtų veikla ir krypti, sąjunga, partija, svarbu, kad tai, kas yra, būtų Europos politinė partija laikomasi. Uh, net jeigu ta partija atsisakytų Europos projekto kaip po tokio visai, svarbu, kad bu, mes galėtumėm kontroliuoti, ar iš tikrųjų tokia ar, ar Europos politinė partija gali būti laikoma Europos politinė partija, demokratijos principų ir taip toliau, kad nėra diskriminacijos, tarkim, lyčių pagrindų, kaip panė Džanaku sakė. Mes pritartumėm tiems kriterijams. Ir pabaigai reikėtų išsiaiškinti, kuris komitetas bus pagrindinis komitetas ir kuris renks nuomonę. Ta reikėtų išsiaiškinti gruodžio mėnesį ir tada jau sausi, vasarį mm, parengsime e, pakeitimus ir galėsime balsuoti dėl abiejų pranešimų ir dėl statuto ir dėl finansinio reglamento. Tai tiek, ačiū Jums. Allora, ci sono interventi su queste due preliminari. Ačiū. Ar kas norėtų pasisakyti dėl to, kas buvo išsakyta? Užsirašiau nemažai narių. Kas dar norėtų? Ponas Agniu. Ačiū pirmininkė. Paprastai nesu numeris vienas šiame komitete, pirmas nepasakau, bet e, džiaugiuosi šitą galimybę. Daugiau negu tris metus esu parlamento narys ir nėra jokios abejonės, kai vaikštinėjai po Briuselį, susidaro įspūdis, kad e, labai svarbi šita institucija yra, vis nauji pastatai statomi. Ir kai esi to dalimi, netrodo, kad tai galėtų uh, žlugti. O kaipgi su rinkėjais valstybėse narėse, jiems tai jokio įspūdžio nedaro, vis mažiau ateina jų uh, į rinkimus Europos parlamento. Ir mano paties šalyje, Junktinėje karalystėje, rinkėjai vis uh, mažiau aktyvus. Uh, o tie, kas ateina balsuoti, e, vis dažniau balsuoja už Junktinės karalystės nepriklausomybės partiją, kuri nėra už tai, kad gyvuotų Europos parlamentas. Todėl, pirmininkė, manau, jog nėra jokių įgaliojimų e, visą Europą vieniečiom politiniam partijom jei pažvelgtumėm į rinkėjų pasirinkimą, kaip sakiau, jie vis mažiau aktyvūs Europos parlamento rinkimuose, bet balsuoja nacionaliniuose rinkimuose, žino, kur glūdi gale ir žino, kur nori, kad jinai būtų. Norėčiau kalbėti apie finansavimą ir apie referendumus. Kalbant apie finansavimą, Junktinė karalystė e, sumoka daugiau įmokų negu gauna negu gauna naudos iš tos organizacijos. Ir gali būti, kad e, tokios, e, tokios partijos organizacijos e, niekada nesusilauks palaikymo jungtinėje karalystėje ir vis dėlto finansuojami. Nes kas man dar nepatiktų, kalbant apie finansavimą, uh, Tai tai, kad viską finansuoja mokesčių mokėtojai. Junktinėje karalystėje mokesčių mokėtojai nefinansuoja politinių partijų, mums tai svetima mintis, tačiau bus tikimas iš jų, kad jie tai darys Europos lygmenį dėl referendumo ES klausimai. Mano tautiečiai turėtų patys priimti sprendimą dėl to nesikišant iš išorės jokiom politiniam partijom. Uh, Kalbant apie lyčių pusiausvyrą, manyčiau, kad tai yra įžeidimas rinkėjams. Moter, tarp rinkėjų daugiau moterų negu vyrų, tai statinis faktas. Jeigu tai liesų tik tai moteris, tai jos labai aktyviai um, dalyvautų rinkimuose, bet, bet iš tiesų taip, taip nėra. Moteris eina ir balsuoja už, už vyrus. O dabar tarsi nurodoma yra, kad čia turi būti tiek ir tiek moterų. Tai neteisinga yra, reikia įsiklausyti rinkėjų balsus. Tai netgi būtų galima laikyti diskriminaciją. Aš nu, e, galėčiau pasakyti, kad tas klausimas negi gali būti patiktas vienam iš jūsų teismų. Ir kaip toliaisite tą kryptim? Ar reikėtų pasakyti, kad heteroseksualai, kairiarankiai, na, proratą turėtų būti atstovavami ar, ar rūdų. Rūna raudon, raudon plaukiai. Tad iš tiesų, kiek toli bus einama, net nepradėkite e, žengti tokiu um, slidžiu keliu ir kokie bus ateiti, kas atsitiks su ateinančiais rinkimais. Matome euro krizę Graikijoje, tai sudarė galimybės atsirasti ekstremistiniam partijom ir iš tiesų prieš rinkimus vis daugės tokių partijų, visą tai labai nesveika ir norėčiau paraginti vis, visus iš, išbristi iš viso šito, kol dar galim. Ačiū ponui Agniu. Ponas Daf. Labadiena. Išskyrus tuos, kurie nenori to daryti, visi mes turėtumėm suvokti politinę realybę. Europos pol politinės partijos, tai yra e, tiesiog likimo nulemtas dalykas, jos e, vis svarbesnės darosi ir jų reikia tam, kad turėtumėm gyvybingą, brandžią transnacionalinę demokratiją. ketvirtadienį buvo patvirtintas sprendimas. Ačiū visiems pritarusiam šiam e, procesui. Buvo patvirtinta rezoliucija, joje politinės partijos raginamos siūlyti kandidatus, paskelbti programą ir renktis kampanijai rinkimų Europos parlamentą metu ir tai labai didelis kokybinis e, žingsnis tinkama linkme. Norėčiau padėkoti poniai Džanaku ir ponui Gerero. Už tai, kad pristatė savo mintis dėl komisijos pateiktų projektų, turiu pasakyti, jog skaitydamas komisijos e, projektus e, pamaniau, kad e, jie labiau technokratiški negu turėtų būti. Ir man kyla klausimas, ar iš tiesų kolegija supranta, kam reikalingos politinės partijos. kilo ir labai e, sudėtingų ir jautrių klausimų, kuriuos teks svarstyti trišalių dėrybų metu ir mm, spėju, kad nebus greitai susitarta dėl patikto projekto. Kas mane ypač neramintų, tai tai, jog tikimasi, jog e, Europos politinės partijos e, turi registruotis valstybėse narėse, tai yra nacionaliniu lygmeniu. O tai sukurs labai didelių anomalijų. Skirtumo tarp politinių partijų priklausomai nuo to, kokią valstybę narį jos pasirinks registracijai. Ir žinoma, tai lems diskriminacija. Kalbant apie visiškai finansuojamas politinės kampanijas, federalinių partijų. Ir manyčiau, jog e, komisijos reiktų paprašyti sukurti nepelno siekiančių organizacijų kategoriją. Tai numatyti Europos bendrovių statute. Ir tai būtų konkrečiai skirta federaliniam politiniam partijom ir e, tuomet būtų aiškumas, būtų užtikrintos vienodos sąlygos. Ir tai būtų tas atspirties e, taškas, nuo kurio e, kampanijas politinės galėtų pradėti vykdyti politinės partijos, kad jos galėtų pradėti aktyviai veikti. Manau, Taip pat, kad statute reikėtų daugiau nuostatų. Konkrečiai dėl partijų vidaus demokratijos. Nemanau, jog mums būtų priimtina subsidijuoti politinės partijas, kai visi sprendimai primetami partijos pirmininko. Turėtumėm reikalauti visiško skaidrumo. Ir kad sprendimai būtų primami demokratiškai, kalbant apie politinių partijų statutų tvirtinimą, programos tvirtinimą. pareigūnų rinkimą ir kandidatų parinkimą į e, transnacionalinius sąrašus, ne, nepaisant to, kad e, to dar nebus iki 14-ojo. Manau, kad e, su laiku tai turėtų atsirasti. Toliau reikalaučiau, kad Europos politinės partijos galėtų dalyvauti nacionalinėse referendumų kampanijose europiniais klausimais. Manyčiau, kad būtų absurdiška ir netinkama tai jeigu nedalyvautų tie, kas e, išmano atitinkamus klausimus ir kurie yra tiesiogiai sudalyvauti, e, suinteresuoti sprendimais. Tad e, tokios mano mintis dėl, dėl projekto. Nesu pasirengęs glaudžiai dirbti su pranešėjais. kad būtų galima pasiekti bendro sutarimo Europos parlamente. Iki, iki tol, kol nustatysime savo dėrybinius įgaliojimus. Dėkui. Ačiū ponui Daf. Toliau ponas Fox. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pranešėjai už šį pranešimą. Iš tikrųjų, aš neprieštarauju tam, kad būtų kūriamos Europos politinės partijos. Iš tiesų, šimtai tūkstančių uh, piliečių norėtų prisijungti prie tokių judėjimų, yra tam tikrų įrodymų, nes e, mes norime, e, nes kartais vyksta netgi bendros demonstracijos visoje Europoje. Mes norime Europos temos. Tačiau e, aš norėčiau prieštarauti tam, kad būtų naudojamos viešosios lėšos remiantas partijas ir kad tiek mažai reikalaujama iš tiesų iš šių partijų ir jos, jų palaikymas yra pakankamai menkas. Iš tikrųjų, aš manau, kad mes tas lėšas galėtume panaudoti reformoms, kurios padėtų mums e, e, sukurti geresnę Europos Sąjungą. Aš manau, kad tos tokios partijos galėtų susikurti iš to, kad būtų skūrimi alijansai tarp nacionalinių partijų. Ir jeigu pilietis pajustų, kad kai jisai uh, prisijungia prie e, politinės partijos, tad, kad, ir kad ta partija atspindi jo nacionalinius įstikinimus ir siekius. E, man patiko, kad panas Gerero pasakė, kad šitas, šita reforma nieko nekainuos. Tačiau aš mačiau, kad buvo pakeista finansavimo formulė, tai reiškia bus e, finansuojamas didesnės partijos daugiau, o mažiau pinigų teks mažosiams partijoms. Taigi socialistai ir uh, EPP e būtent gaus daugiausia naudos iš to naujo finansavimo. Ir aš manau, kad būtų neteisinga, jeigu šitos politinės partijos egzistuotų, jos gautų finansinės lėšas. Tada Būtų neteisinga, kad jos dalyvautų e, šiame Europos parlamente, nes tai būtų diskriminuojant nacionalinės partijos, kurios irgi skiria savo narius būtent e, kandidatuoti į Europos parlamentą. Kitas dalykas tai yra nacionaliniai referendumai. Dėl jo kyla tam tikrų prieštaringų minčių, nes visos 27 valstybės narės, kuriuose yra skirtingi teisės aktai, e, pagal kurių konstitucijas yra nustatyta, e, kas ir kada gali dalyvauti referendumuose ir kaip gali būti finansuojami tie referendumai, tai mes e, paneigėme visą tai. Mm. Ir iš esmės e, iš tikrųjų būtų disproporcija ir, ir būtų iškreipta, iškreiptas vis politinis gyvenimas, e, skiriant atitinkamą finansavimą toms politinėms partijoms, nes nacionalinės partijos gauna e, kitokį finansavimą. Kitas dalykas, e, jeigu politinės partijos galės naudoti tas lėšas savo nuožiūrą, tada kils pavojus, ypač mažosiuose šalyse, kad didžiosios partijos galės panaudoti savo didžiulės lėšas ir, sakykime, lemti tiesiog e, visų kai kurių referendumų e, rezultatus mažose valstybėse. Taigi tokias mano pastabas, ponė pirmininkė. Ačiū, patiem Pronksai. Aš ne už tai, kad būtų valstybinis ar europinis e, partijų finansavimas. E, partijos, kurias remia nariai, neturėtų turėti tokio net poreikio gauti tokį finansavimą. Ir man atrodo, kad tai yra vieš, viešo sektoriaus lėšų netinkamas panaudojimas, jeigu tai yra skiriama politinėms partijoms. Gali būti net ir dar blogiau. Tų m, mm, partijų, kurios sudaro daugumą teisę nustatinėti taisyklės ir kriterijus, pagal kurios kitos partijos o, mm, būtų priimtos pripažįstamos ar um, būtų finansuojamos arba ne. Ir tokių didžiųjų partijų, daugumos partijų teisė priiminėti sprendimus, ar vienas ar kitos partijos atitinka kriterijus ar ne, ar ne, iš tikrųjų tai tik tai dar ir sukorumpuotų viešojo sektoriaus lėšų panaudojimą. Ir vienas iš kriterijų yra kiekvienos partijos programa, kitas kriterijus, kas turėtų būti kandidatai Tai irgi yra kriterijai, tai man atrodo, kad tai yra smūgis į pačią demokratijos ir asociacijų teisės širdį. Ir iš tikrųjų tarsi atrodo, kad kaip kokiais padažais tik tai ar pagardais apibarstoma ta tikroji demokratija, bet tai nėra tikroji demokratija. Ir kas mane dar labiau neramina, tai ar ilgalaikiu laikotarpiu iš tikrųjų mes perėsime prie tokios situacijos, kur tik Europos Europinės politinės partijos galės iš viso dalyvauti, varžytis um, Europinėse rinkimuose. Aišku, kol kas niekas uh, nedaro tokių prielaidų, bet kas gali paginčyti, kad kada nors tai galėtų tapti įmanoma. Tai gal tiek kol kas. Grazie onorevole Brons. Adesso la parola all'onorevole Hefner. Panas Hefner. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Genako. Ir <laughs> ponui Salom už tikrai puikus, e, puikų perengiamą į darbą, puikius pranešimus. Iš tikrųjų, šitas dalykas yra susijęs e, būtent su kai kuriais punktais, kurių mes dar neišaiškiname. Norėčiau mm, pabrėžti būtent tuos punktus, ir tai, kas mums pavyko. Ir yra tam tikrų abejonių e, šiuose pranešimuose. Aš manau, kad svarbiausias punktas yra tas, dėl kurio mes čia nuolat diskutuojame ir kur man susidaro įspūdis, kad e, komitete yra aiškiai tendencija pastebima, kaip pavyzdžiui pastaruoju metu klausimuose, kad visi ekspertai pasakė, kad iš tikrųjų didžiausia problema slypi būtent tame punkte. Bet nėra pateikta jokio pagristo atsakymo, kaipgi galima pašalinti tas problemas. Čia aš kalbu apie būtinybę e, e, politinių partijų registravimą atskirai traktuoti nuo jų finansavimo. Ir abiejais atvejais taikomi visiškai skirtingi kriterijai. Finansuojant reikia būtent remtis mm, jų sėkmingo pasirodymo kriterijais, tai, man atrodo, yra pagrista, tai būtent tos partijos, kurios turi daugiau e, parlamentarų, kurios gauna daugiau uh, E, balsuotojų balsų, jos, tai yra rinkėjų balsų, jos e, finansuojamos daugiau, kuriams mažiau pasiseka, tos yra finansuojamas mažiau. Na, toms partijoms, kuriams mažiau pasiseka, jos, joms ir nekompensuojama tie jų nuostoliai. Tačiau kitas klausimas yra registravimas. Registravimas yra susijęjamas su formaliaisiais kriterijais, o ne su šitos partijos sėkme rinkimuose. Tai būtent su įstatais, su partijos narių skaičiumi susijęs registravimas. Tai būtent tai yra formalūs kriterijai. Čia kalbant apie e, pagrindinių teisų hartiją, e, būtent turi tos partijos jų tikslai atitikti e, šią hartiją. Tokia partija, jeigu nori e, tapti Europos politinė partija, tada ji turi atitikti atitinkamus turinio kriterijus. Net jeigu jos neremia rinkėjai. Na, iš tikrųjų, mūsų pačių interesas ir e, demokratijos interesas turėtų būti nesukurti nei monopolio, nei oligopolio o paskatinti konkurenciją tarp Europos politinių partijų, tai kad būtent jos galėtų laisvai konkuruoti tarpusavyje, kad jos galėtų atstovauti įvairioms politinėms koncepcijoms, įvairioms strategijoms. Mes nenorime apsaugoti nuo konkurencijos tų partijų, kurios atitinka atitinkamus kriterijus. Jos turi konkuruoti tarpusavyje ir laimėti turi geriausias. Ir aš norėčiau paklausti ponios Genako, man čia nelabai aišku, kaip jūs e, bandote suderinti tuos e, e, skirtingus principus. Tai būtent, kad registravimas ir finansavimas yra atskirti vienas nuo kito ir jiems taikomi skirtingi reikalavimai. Kaip jūs norite visą tai įtraukti į vieną, į vieną reglamentą? Dabar dėl finansavimo klausimo mm norėčiau dar pasitikslinti. Aš manau, kad e, sprendžiant finansavimo klausimą reikėtų užtikrinti tam tikrą e, bazinį finansavimą, tai būtent e, užtikrinti tam tikrą pagrindinių poreikių tenkinimą ir kita dalis būtų skirta būtent toms partijoms, kurios sėkmingiau pasirodė, priklausant nuo jų sėkmės rinkimuose tai yra 15 procentų e, buvo prašyta komisijos pasiūlyme. E, priklauso nuo to, kaip partijos pasirodė, o jūs e, norite sumažinti tą proporciją iki 10 procentų. Tai būtent, kad būtų 10 tai procentų padalinta visoms partijoms, o šitas bazinis finansavimas būtų būtent 90 procentų. Dabar dėl deši, trečio pakeitimo iki 17 pakeitimo. Čia kalbame apie tai, kaip partijos turi laikytis ES vertybių. Aš norėčiau perduoti šį klausimą mums panagrinėti, mūsų komitetui. Ir iš tikrųjų, ar tai yra gera idėja būtent nustatyti tokius kriterijus, turinio kriterijus partijoms. Mes patys esame įvairių politinių partijų atstovai ir aš nežinau, ar iš tiesų mūsų partijos būtent ir atitinka tokius kriterijus. Nes turinio klausimus paprastai sunkiausia ir aptarti, ir reglamentuoti. Na, net jeigu mes rastume tam tikrų argumentų, kaip, kaip pagrysti, pavyzdžiui, vienos ar kitos partijos vertybės arba, jo, arba tinkamus kriterijus, pagal e, e, kuriuos vertamas e, partijų politinis turinys, tai vis dėlto visuomenėje kils tam tikrų abejonių. Nėra tokių galutinių kriterijų, kurie galėtų galutinai apibriežti turinio klausimus. Aš manau, kad mes turėtume dar diskutuoti šio klausimu nes jis dar neaiškiai išspręstas. Dabar dėl tos demokratijos e, struktūros kūrimo. Aš kaip ir Andrew Duffas manau, kad iš tiesų einame teisinga linkme, tačiau nėra nuseklaus formulavimo, nėra nuseklių sprendimų šioje srityje. Na, čia partijų įstatai, programos, valdybų rinkimai, jų dalyvavimas rinkimuose tų partijų. Tai iš esmės e, visą tai turi būti įtraukta į tam tikrą bendrą struktūrą, kuri būtų vieninga visoms partijoms ir turėtų būti užtikrintas mm, vieningas finansavimas, kad būtent būtų puoselėjamos demokratinės vertybės tose partijose, Na, e, kartais galima spręsti apie partiją ne tik iš to, ką jinai skelbė savo programose, bet ir tai, kaip jinai e, veikia, kokias vertybės propaguoja. Na, Pavyzdžiui, kartais e, formalus tas sąrašas partijos narių, kurie kandidatuoja rinkimuose, gali lemti Vokietijoje mm, tai, ar partija galės dalyvauti rinkimuose ar ne. Ar bus skelbiami pakartotiniai rinkimai, jeigu, pavyzdžiui, toks sąrašas netitinka tam tikrų kriterijų. Aš nežinau, aš ne, nesiūlyčiau to, tokios sistemos pritaikyti visai Europai. Tačiau bet kokiu atveju tas sąrašas turi būti sudarytas demokratiškai, remiantis atitinkamomis taisyklėmis, nes e, partijos būtent ir e, atstovauja piliečiams, jos e, savo gretose turi geriausius visuomenės atstovus ir tai turi būti užtikrinta. Dabar dėl tų referendumų. Aš manau, kad tas tarpinis sprendimas, kuris dabar siūlomas, būtent, e, kad e, partijos negali dalyvauti referendumuose, nebent tuose referendumuose būtų sprendžiami ES, su ES susiję klausimai. Aš manau, kad e, mes dėl to irgi nesutarsime, kokiegi tema ar kokie klausimai yra susijęs su ES ir kokie, kurie ne. Manau, kad čia turėtų būti aiškiau apibriešta. Onorevole Hefner, io vi chiedo scusa, ma mi devo assentare per qualche tempo, quindi prego. Ačiū, ponė Hefneri, aš dabar turiu trumpai išeiti. Norėčiau paprašyti e, ponę Lekrip perimti pirmininkavimą šiam posėdžiui. intégralé quelque chose. D'accord. Oui, mes chers collègues. Euh, taip, kolegos, tęsime diskusijas. Aš taip suprantu, kad mūsų pranešė norėtų pasisakyti, kažką patikslinti. Pane mm, pranešėja, aš esu ir užsienio reikalų komitete pranešėja. Ir pagal programą dėje taip jau atsitiko, kad pusę penkių turiu būti aname komitete, nes irgi pristatysiu tą patį pranešimą. Kągi, kadangi yra keturi norintys pasisakyti, labai paprašysiu visų kalbėti labai trumpai. Ponas Vėberis pirmą. Ačiū, panė pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, aš manau, kad Iš esmės šitas taisyklių nustatymas Europos politinėms partijoms tikrai būtų žingsnis į priekį, tai mes sukurtume atitinkamą struktūrą, demokratinę struktūrą Europos Sąjungoje. Europos politinių partijų e, teisinis e, statusas turėtų būti nustatomas e, pagal jų įsisteigimų vietą valstybėse narėse. Aš manau, kad čia apie tai turėtų pasvarsyti mūsų europinės institucijos. Ir dabar tų partijų susijimas su nacionaliniais parlamentais, manau, yra neblogas. Tačiau aš manau, kad piliečiai taip pat turėtų dalyvauti politiniam gyvenime ir kurti, pavyzdžiui, judėjimus, antiglobalistinius judėjimus arba kitokius judėjimus, nes dabar jiems e, to daryti negalima. Iš esmės tik partijos gali dabar dalyvauti įvairiose rinkimuose ir e, e, atstovauti piliečiams tarptautinių lygmenių, o judėjimai ne. Aš manau, apie tai turėtume pasvarstyti. Kitas dalykas - registravimas šių partijų. Dabartinė mm, pranešime kalbame, kad Europos parlamentas turi priimti sprendimą įtraukti atitinkamą partiją į registrą. Na, bet kokiu atveju aš manau, kad Europos parlamentas yra plenumas. Vadinasi, mes Europos e, parlamente turėsime nuspręsti plenarinėme posėdėje, ar kokia nors partija priimtina į registrą ar ne. Neįsivaizduoju tokio proceso. Na ir jeigu mes e, vykdome kokias nors stebėjimo misijas, e, pavyzdžiui, Afrikoje ir kitur, tai pirmas klausimas, ar partijos gali veikti laisvai, ar jos gali susikurti nevaržomai, ar jos turi atitikti atitinkamus kažkokius e, kriterijus. Ir aš manau, kad Europos parlamente mes neturėtume būtent spręsti dėl to. Nes mes tikrai nesutarsime kai kuriais atvejais dėl atitinkamų partijų. Kitas dalykas - ta lyčių lygybė. Aš taip pat pritarčiau tam, kad e, kuriant partijas būtų palikta daug veiksmų laisvės. Na, nebent e, būtų, sakykime, kuriama atitinkama moterų partija, kuri gintų tik tai moterų teisės. Tada gerai, ten dalyvauja tik tai moteris. Bet e, iš esmės, jeigu kuriam kokią nors kitą partiją, tada nežinau, ar būtini iš esmės tie lyčių lygybės kriterijai. Mes neturime per daug varžyti tų partijų kūrimosi veiklos įvairiais griežtais kriterijais. Iš esmės tik tai turėti minimalius kriterijus. Ačiū. Kolegė Tain, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau norėčiau pritarti tam, kad e, būtų kūriamas Europos politinės partijos su savo įstatais, kaip ir kiti kolegos. Ir mm, manau, kad tikrai nelabai gerai, kad mūsų liberalioji partija, tai liberalų partija, buvo įkurta pagal Belgijos teisės aktus. Nes e, bet kokiu atveju aš manau, kad e, būtų žymiai lengviau, jeigu lengviau suprasti, šių Europos politinių partijų prigimti, jeigu jos būtų kuriamas pagal vientisą modelį, o ne pagal 27 skirtingus teisės aktus įvairiose valstybėse narėse. Iš tiesų, aš e, buvau išrinkta. E, aš esu išrinkta ir dabar turiu spręsti dėl kai kurių problemų, pavyzdžiui, kurie svarbus yra e, Britų rinkėjams. O Britų rinkėjai gali manyti, kad, sakykime, kad aš e, negaliu spręsti už juos, tai yra nedemokratiška. Suprantu e, tokį požiūrį, todėl, todėl Europos politinės partijos būtų geresnis sprendimas, siekiant atstovauti kuo daugiau rinkėjų įvairiose valstybėse narėse. Ir e, iš esmės dabar kalbant apie išlaidas, kurias patiria įvairios partijos, tai liberalai, pavyzdžiui, e, negali dalyvauti įvairiose procesuose ES lygių ir turi mažiau parlamentarų, tiek nacionalinių, tiek Europos lygmenių. Tai reiškia, kad mes susidurėme su atitinkamomis finansinėmis problemomis ir su atitinkamomis pripažinimo problemomis. O dabar dėl tų fondų, kaip jau buvo sakyta, mes turime įvairių sprendimų Konstitucinio teismo Vokietijoje. Ir ten pabrėžiami skirtumai tarp politinių partijų ir fondų. Jie abu šitie institutai nori prisidėti prie uh, politinės nuomonės e, formavimo, tačiau bet kokiu atveju reikia atidžiai kontroliuoti jų veiklą. Dabar dėl tų sankcijų. Tada. E, nežinau, jūs daug e, funkcijų perdodate Olafui, kad jis stebėtų tas e, politinės partijas e, e, galbūt per daug šitų funkcijų yra. ES audito rūmai daugiausiai sprendžia dėl ES biudžeto. Bet Europos ES audito rūmai jos 16 kartą peržiūrinėja ES biudžetą ir vis atmeta šitą biudžeto prieimimo projektą. Tai iš esmės aš nelabai tikėčiau, kad audito rūmai tikrai imtųsi tos e, priežiūros funkcijos. Jie ir taip turi pakankamai daug darbo. Na, aš manau, Kitas dalykas, tai e, dabar dėl šių partijų priežiūros, aš manau, kad e, iš esmės e, turėtų tam tikros teisinės institucijos stebėti jų veiklą, o ne koks nepriklausomas institutas. Dar vienas dalykas dėl to nediskriminavimo. Tai aš manau, kad tos partijos turėtų būti registruojamos, kurios nediskriminuoja atitinkamo pagrindu. Uh, E, nei žmonių, e, nei e, rinkėjų. Bet iš esmės mes matome, kad yra finansuojama daug partijų, kurios yra tikrai nedemokratiškos, kurios propaguoja atitinkamas vertybės, kurios nėra susijusios su ES vertybėmis, bet tai priklauso mūsų politinių partijų arba politinių požiūrių žemėlapiui ar įvairoviai. Aš manau, kad mes neturime uždrausti kokių nors partijų, jeigu jos yra mūsų nuomonė neįtin demokratiškos arba turi kitokias pažiūros. Pavyzdžiui, antieuropietiškai nusiteikusios Britų partijos. Mes negalime jų uždrausti, tai nusižengtume demokratijos principams ir tai būtų tik tai varžoma nuomonių įvairovė. Na, mes neturime nustatyti tokių griežtų kriterijų kaip Vokietijoje, pavyzdžiui, yra. Iš tiesų, mm, e, Europos politinės partijos turi turėti galimybę dalyvauti rinkiminėse kampanijose, e, turi taip pat būti remiamos piliečių ir e, piliečių judėjimų, nes jos turi daugiausia informacijos, jos turi patirtį ir finansavimą tam. Ačiū. Dabar Šaplin. Um, Ačiū, pirmininkė um, ponas Einių, ponas Fox tiesiog įkvėpė mane sureaguoti dėl referendumų. Man atrodo, kad bet koks referendumas, bet kokio europinių klausimų, bet kurioje valstybėje narėje daro įtaką visai ES, tad ES bet kokiu atveju tampa suinteresuota šalimi dėl tokio referendumo. Taigi negalime ne vienos valstybės narės dabar izoliuoti nuo ES. Um, toliau, man atrodo, yra tokia mm, pasaulietiška tendencija visose demokratijose siekti mažesnio dalyvavimo ir bendrai, uh, kalbant apie

teisės aktų leidybos institucijas, Europos parlamentą, tas pastebėtina. Ir galbūt iš dalies tai yra paaiškintina per kitas e, valdžios institucijas, tai yra teismų, pilietinės visuomenės ir tai kitas organizacijas. Tad ES neturėtų galbūt čia būti išskirta kaip kažkoks labai ypatingas atvejs. Dabar dėl pačio klausimo sankcijos. Tai manau, kad viskas teisingai, bet jos turėtų būti nustatomas maksimaliai įmanomų objektyvių pagrindų. Aišku, ir dėl um, esmės esmės, bet ir dėl procedūrinių taisyklių, kaip, taisyklė, kaip sprendimai būtų priimami, turi būti viskas absoliučiai skaidru. Dabar m, mm, dėl. A, pasitraukimo galimybių. Man atrodo, reikėtų paaiškinimo čia. Uh, negali būti absoliutus nei įėjimas, nei išėjimas. Vis tik tai mes galvojant apie prisijungimą prie bet kokios politinės sistemos, turi būti viskas labai atvira. Kai kurios normos galbūt bus laikomos, na, sakykime taip, paviršutiniškos. Jeigu žiūrėtumėm, pavyzdžiui, į um, Tarybų sąjungos laikus, kai kurios valstybės um, sukūrė um, alaus mylėtojų partijas, pažiūrėjau, sakykime, kalbant apie kai kurias tokias demokratinės valstybės. Ir tos partijos buvo labai trumpalaikės, efemeriškos, netgi sakyčiau, aš nežinau, ar Europos parlamentas gali taksyti su tokiais dalykais. Merci, cher collègue. Dernier orateur avant. Ačiū ir pabaigai, kolega Ilčev. Ačiū, pirmininkė. Pasistengsiu trumpai kalbėti, kadangi ponė Džanako turi eiti pristatyti savo pranešimą kitame komitete. Mes, manau, galime palinkėti jai sėkmės ir padrasinti ją toliau ryštingai dirbti šio klausimu, nes man atrodo, kad šis klausimas tikrai skatina labai karštas diskusijas ir manau, tai yra todėl, kad mes stengiamės ne vien tik tai pakeitimus kažkokius numatyti, bet mes stengiamės iš esmės peržiūrėti visą Europos daugiapartinę sistemą visoje Europos Sąjungoje, tad užmojai čia labai dideli. Todėl, galvoju, yra tiek daug klausimų, galbūt nei visus e, adekvačių atsakymų sulaukime, pavyzdžiui, dėl didžiųjų partijų dalyvavimo ar mažesnių valstybių situacijos. Ta prasme, pavyzdžiui, kad didžiosios partijos su dideliais pinigais ateis į mažas valstybės ir galbūt sužlugdys mažasias partijas. To buvo baiminamasi ir praeito šimtmečio, paskutinio dešimtmečio pradžioje buvo galvojama, kad stambiosios partijos sužlugdys mažesnės. Uh, mažesnius darinius, tačiau iš dalies gal tai pasiteisino, bet ne visuomet, ne visais atvejais. Aš galvoju, reikėtų optimistiškai galvoti. Manau, kad toms mažosiams valstybėms irgi reikia europinės patirties, politinės patirties. Uh, kai kuriais atvejais e, ir dėl to, kad politinė inžinierija pasisuktų tinkama kryptimi. Pavyzdžiui, mano šalia Bulgarijoje 8 milijonai gyventojų, o turime per 200 registruotų politinių partijų. Iš kurių tik aštuonios yra nacionalinėme parlamente, tai manau, kad e, vadovantis tokia logika mes galėtumėm labai sėkmingai sutvarkyti situaciją kai kuriuose valstybėse narėse, nes ji taptų daug aiškesnė. Galbūt ir kai kurių Europos politinių partijų agocentriškumas kažkiek išsispręstų, o reikia, kad um, politinės partijos, kurios dirba ir Europos parlamente, ai, taip pat aiškiau veiktų ir kad būtų aišku, ar jos siekia tik tai daugiau um, vietų Europos parlamente. Manau, kad jos irgi pamačiusios bendrą situaciją būtų labiau linkusios į kompromisus. Taigi aš manau, kad šis pasiūlymas užtikrins didesnį skaidrumą e, Europos partijų kontekste. O jeigu penkios partijos, pavyzdžiui, dirba EPP, ar tai iš tikrųjų atitinka partijos struktūros kriterijus? Be to, dalyvavimas nacionaliniuose referendumuose kai kuriuose valstybėse narėse turėtų būti organizuojamas užtikrinant ir europinį dalyvavimą. Pavyzdžiui, mano šalyje bus referendumas e, sausio 22 dieną dėl brandolinės energetikos, e, mūsų energetikos sektorių ateities. Ir ar žinote, kokie dabar yra kokios įtakos, matosi aiškiai ar tai prosovietinių pro, pro ten, tam tikrų nuotaikų, matosi ar tai didžiųjų pramoninių interesų. Štai kas įtakoja kol kas visas tas tendencijas. Jeigu dabar dėl bazinio finansavimo, jeigu mes turėtumėm 15, 14 ar 10 procentų, reikėtų aiškiai pasakyti, kad eina kalba juk ne apie europinių pinigų vogimą, uh, o eina kalba apie sistemos sutvarkymą. Ir kai kažkas sako, kad Europos rinkėjai galvoja taip ar taip, galvoja, tą ar tą. Galbūt Europos rinkėjas yra kažkiek nusivylęs, bet galbūt jis yra nusivylęs dabartinė partijų būklė ir galbūt prieimus šį e, pranešimą, kuris būtų įkveptas mūsų idėjų, galbūt Europos rinkėjas nebebūtų toks nusivylęs. Ačiū. Ar mūsų pranešėja, ponė Žinaku, norėtų trumpai pakomentuoti? E, pasistengsiu. E, labai trumpai, pirmininkė. Σύντομα, ε, εγώ ξεκαθάρισα από την αρχή ότι δεν Pačioje pradžioje aiškiai pasakiau, kad kalbame ne apie mm, Europos politinių partijų finansavimo didinimą, išlaidų didinimą. Tos partijos jau egzistuoja, viskas yra aišku, tos partijos egzistuoja jau kurį laiką, mm, jos dirba, jos gauna finansavimą jau visą tą laiką. Tai Vienas dalykas yra registravimas, kitas dalykas yra finansavimas. Reikalavimas buvo toks, kad būtų bent vienas Europos parlamento narys tose partijose, tai buvo toks reikalavimas finansavimui gauti. Ir Europos parlamentas dabar nuspręs, ar, ar laikomasi tų demokratinių kriterijų. Uh, Jūs gal sakysite, kad Europos parlamentas yra politinė institucija ir gali gal kažkokiu tai klausimu čia kilti. Aišku, Europos politinės partijos jau egzistuoja, bet kol kas jos neturi juridinio asmens teisių. O, ir tai reikia turėti omenyje, aš vis tik tai norėčiau, kad čia nebūtų kokių nesusipratimų. Europos politinės partijos gaus tą juridinį statusą ir visos valstybės narės jį pripažins. Ir tuo met joms bus taikomas šis reglamentas. Tai ne taip, kad valstybės narės galės toliau elgtis kaip tinkamos. Taigi, tos partijos jau egzistuoja ir tai, kad jos veikia Briuselėje, tai nereiškia, kad jos galės kažkur tai keltis į Madridą ar dar kažkur. Ne, čia nieko naujo nėra įvedama. Ne pirmas iki atsiranda toks daiktas kaip Europos politinės partijos, jos egzistuoja ir čia kalbame apie jų finansavimo sistemą nėra taip, kad e, kažkas iš kažkur paims naujų kažkokių pinigų ar skirs daugiau finansavimo. Tiesiog Tai yra ES teisės aktai. Ir jeigu bus laikomasi demokratijos principų, aišku, toliau egzistuos teisinės sistemos. Ir tiesiog turėtumėm gal turėti, daryti tokią prielaidą, kad nėra tokių valstybių narių, kurios teikia finansavimą nedemokratiškoms partijoms, Bet dabar e, dėl kolegų, kurie norėtų paaiškinimo tolesnių ar norėtų toliau prisidėti prie to darbo, noriu pasakyti, kad toliau dirbsime kartu, toliau derinsime konsensusą, nes aišku, kad tai yra svarbu mums visiems. Tai nėra kažkokie tai, tai mažumas dominantis klausimai. Ir toliau dėl dėl finansavimo, dėl vieno fondo vienai partijai turėtumėm čia būti atsargus, kad taip ir būtų. Vienas fonas viena partija dėl uh, narystės, kad būtų viskas aišku. Jeigu partijos nori būti pripažįstamos europinėmis partijomis, uh, ir nori viso to su tuo susieto prestižo, tai aišku, jos turi suprasti, kad tai ne visai tas pats, kaip kad kažkokia tai nevyriausybinė organizacija, kuri registruota Belgijoje ir tiek. Uh, Todėl, aišku, bus aiškus kriterijai, penki kriterijai dėl um, to, kas pripažįstama Europos politinė partija ir kas gali gauti finansavimą. Aišku, bus viskas nu apibriešta, kokie čia iššūkiai. Uh, kad būtų aiškiai matyti, ar partijos atitinka kriterijus, e, tada trišalių pagrindų komisija, parlamentas, taryba galės analizuoti tos klausimus Manau, kad AFKO komiteto pozicija čia yra ypatingai svarbi, bet aš kažkokiu tai rimtesnių problemų čia neižvelgiu. Ir vertindama klausimus, kuriuos uždavė kolegos, aš kiek esu nustebusi, kad tarsi atrodytų, kad Europos politinės partijos paminėtos čia pirmą sykį iš kažkur naujai atsirado. Uh, juk jos yra, tiesiog šitie kriterijai reikš, kad viskas bus formalizuota aiškiai, ir, bet tai tikrai nėra kažkoks tai e, perkūnas iš gėdo dangaus ir tiesiog bus yra aišku viskas ir, ir tai yra testinumas, pratesimas ankstesnio pranešimo. Madame. Dėkuoju poniai pranešiai. Man atrodo, kad jos mm, paaiškinimai tikrai e, padėjo mūsų kolegoms. Dabar ponas Gerėlė turbūt irgi norės pasakyti dėl savo pranešimo. Ačiū. Labai aistringai kreipėsi ponia Džanako, aš pritariu tokiai dvasiai. Esu iš katalikiškos kultūros šalies. kurie garsėjo manikeizmu, nuostatomis prieš reformas, taip dažnai nutinka visuomenėse. Lyderius reikia rinkti, sakome tik tai tie, kad rinkimai turi būti demokratiški. nesakome, kad reikėtų konsultuotis ar remtis rinkimų manifestu. Čia pažymėtini 2-3 dalykai. Hepneris tai minėjo, apie tai dažnai kalbame šiame komitete. Reikėtų aiškiai atskirti Europos politinės partijos registracijos kriterijus ir kriterijus finansavimui gauti kaip Europos politiniai partijai. Kalbant apie pirmuosius reikalavimus, tai yra objektyvus reikalavimai, tai nesusiję nei su politika, nei e, su politinė platforma. Nuo pat pradžio sakiau, jei politinė partija nori steigtis ir jeigu nori dirbti prieš Europos e, projektą, tai visiškai suderinama su taisykliam. Tačiau e, jei politinė partija siūlo diskriminuoti dėl religijos, e, lyties, rasės, tai tuomet tokia partija neatitiktų pagrindinių reikalavimų, pagrindinių principų, kuriais grindžiama ES. Taigi, kalbant apie Europos politinio partijų registraciją, reikia tik tai užtikrinti, jog būtų laikomasi tų pagrindinių teisinių principų. Na, o kalbant apie finansavimą, tai partijai reikia tam tikro rinkėjų palaikymo. Antraip nebūtų jokio skirtumo tarp finansavimo tokios partijos, kurios atstovauja 30 e, procentų Europos rinkėjų ir tos partijos, kurie atstovauja tik tai e, dviem tūkstančiams rinkėjų. Tad e, finansavimas turi priklausyti nuo Europos rinkėjų palaikymo. Ar tai būtų 10, 90, 15, 85, tai turėtų būti regresinis proporcingumas, kuris būtų taikomas. Ir aišku, e, tai būtų palankiau smulkesniem partijom. Ponas Dav, Hefneris kalbėjo apie tai, jog reikia užtikrinti statuto teisinį aiškumą. Reikia užtikrinti, kad neįtų kalba apie tai, kuri teisė viršesnė ar Belgijos, ar ES, ar kitos valstybės narės. Reik, čia reikėtų tinkamo sprendimo. Na ir trečias esminis dalykas, kurį minėjo kalbėjusiai kuri institucija atmes parašką pateiktą galimos Europos politinės partijos dėl to, kad e, ta partija neatitinka e, pagrindinių e, principų. Ar tai jos elgsena, tarkim, nesuderinama su pagrindiniais principais, reikėtų tam tikros apskundimo procedūros. Tai nebūtinai turėtų būti Europos parlamento kompetencija. Na, tad čia dar yra ką veikti. Tema sudėtinga, kontroversiška, pabandysiu viską labai švelniai suformuluoti. Šiame e, komitete e, labai plačiai atstovaujama Junktiniai karalystiai ir kartai susidaro toksai įspūdis, e, kad kalba eina apie Junktinę karalystę prieš visą Europos Sąjungą. Junktinę karalystę prieš 27 valstybės narės. Daugelį klausimų susijusių su Junktinė karalystė dėlėtų spręsti Junktinėje karalystėje. Ir tai neturėtų kenkti visam tam, kas daroma Europos parlamente. Jeigu Junktinė karalystė nenori būti ES narė, tai uh, gali taip ir padaryti, niekas nedraudžia. Tačiau e, turėdama tokią teisę, Junktinė karalystė neturėtų, kliudėt, e, neturėtų kliudyti tam, kas norima daryti e, Europos Sąjungoje. Kalbant apie Vokietiją, tai yra Vokietijos konstitucinio teismo sprendimo ir uh, Čia teikiami yra argumentai. Juk gyvename Europos Sąjungoje, mane išrinko rinkėjai ir aišku, tarkim, tie sprendimai, kurie primami čia turi įtakos ir uh, E, tarkim, tam, kas vyksta Sevilijoje ar kažkur tai kitur. Mes visi esame ES dalis. Yra tam tikra tapatybė, kurią reikia gerbti. Keturioliktaisiais milijonai žmonių dalyvausi ir, ir balsuos rinkimuose į Europos parlamentą, rinks parlamento narius ir aišku, Junktinė karalystė Vokietija turės išspręsti savo uh, e, vidinės uh, e, problemas. Gal per ilgai kalbėjau, tuomet atsiprašau, tačiau vis dėlto turėjau uh, tai išsakyti. Ačiū kolega. Iš tikrųjų, mes e, tokią e, politinę tematiką paliečiame, analizuodami šį klausimą, kad e, viskas čia suprantama. Politinės partijos vis tik tai labai toks klausimas jautrus. Angel, aš tik darbo, dėl darbo tvarkos norėčiau pasakyti, tai aš irgi gal ispaniškai, tada beveik ispaniškai pasakysiu. Tai tikrai labai svarbu. Tai nėra susijęs su reformatų e, klausimais ar priešingomis e, srovėmis, čia ispaniški gal dalykai. Čia eina kalba apie filosofiją. 300 metų e, trečiam, apie trečią amžių, ką Šventasis Augustinas, pažiūrėjau, pasakė, jeigu mes gilinsime į tuos klausimus, tai pilietinis karas mūsų laukia. Šventas Augustinas man daug reikia. Merci, chers collègues, de cet euh, échange euh, historique. De... Ačiū kolegos euh, už tokius tikrai aukšto lygio e, pasisakymus, istoriniai dalykai. Toliau. Visi dokumentai bus išversti visomis kalbomis gruodžio 17-18 dienoms, paskui kitais metais pakeitimai turi būti pakeisti iki, pateikti iki sausio uh, 19, o vasarą mėnesį jau balsuosime. Toliau darbo atvarkės punktas, tai bus bendros diskusijos dėl dviejų pranešimų. Pirmas yra reglamentas, kurio įsteigiama Europos priežios institucija. Mm. dėl ECB kuriam yra pavedamos specialios užduotis susijusios su rizikos ribojimu, kredito įstaigų priežiūra. Ir kitas dokumentas, kur mes turime renkti nuomonę, dėl vėlgi Europos centrinio banko ir tos užduoties, kuri jam pavedama susijusi su rizikos ribojimu pag... dėl kredito įstaigų priežiūros, e, Rankelį dėl pirmo pranešimo e, rengia nuomonę, mes jau turėjome galimybę praeitą savaitę Strasbūrė kiek aptarti tos klausimus, bet abu pranešėjai, aš teiraučios, ar turi kokių pastabų, kokių komentarų, kuriuos norėtų išsakyti e, dėl tų dokumentų ar dėl tų pakeitimų, kurie, kuriuos kolegos pateikė dėl jūsų pranešimo. Ar ponas Rangel norėtų? pasisakyti, aptarti kažkokius tai pakeitimus, kurie buvo pateikti dėl jo pranešimo? I, I, I that, uh, no to, to... Na, manau, kad uh, nėra reikalo labai uh, į tai gilintis, nes praeitą savaitę Strasbūrė tai padarėm. Kas galbūt būtų produktyviau, tai išklausyti kolegų pastabų, jei jie tokių turėtų. Ir, žinoma, esu pasirengęs e, atsakyti į pastabas, komentuoti pozicijas. Ar ponas Dev kažką norėtų pasakyti? You... parengiau kelis kompromisus, kurie turėjo, turėjo būti išdalinti, tai turbūt jau matėte. Ir ten pabandžiau atsižvelgti į kelių narių ir komiteto frakcijų pasiūlymus. GUE frakcija panas Šolcas e, laikosi alternatyvios krypties, aš e, tai gerbiu, tačiau nemanau, kad e, dabar būtų labai realistiška siekti sukurti vieną bendrą priežiūros instituciją sujungiant reguliavimo institucijas e, įsteigtas dešimtaisiais. Centrinis e, bankas būtų pačiam e, centre bendro priežiūros mechanizmo. Uh, Ir galbūt reikėtų numatyti galimybę tokio sujungimo su kitom reguliavimo institucijom. Peržiūros laikotarpio pabaigoje. Be to, taip pat manau, jog labai svarbu, jog Europos parlamentas toliau siektų baigti parengti uh, dėrybinę poziciją, kad tai padarytų nedelsdamas. Nes atrodo, jog valstybės narės šiek tiek atsitraukia nuo pozicijos, kuri buvo žimta per vadovų tarybą. Manyčiau, jog tai būtų pražudinga, jeigu mums nepavyktų sukurti bankininkistės sąjungos kaip įmanoma greičiau, nes e, tai galėtų pasiūsti pačius įvairiausius ir net, neteisingus signalus rinkoms ir rinkėjams. Kaip žinote, bandžiau reikalauti, kad būtų užtikrintos vienodos e, teisės dalyvavimo bendrame priežiūros mechanizme, kad to šalis, kurios prisijungs prie eurozonos, e, turėtų e, tokias pačias teisės kaip eurozonos valstybė. Be to, priežiūros taryba turėtų kreiptis į centrinį banką su tiesioginiais pasiūlymais. Tai turėtų būti sprendimo projektai. Ir ECB valdančioji taryba galėtų uh, atmesti tokius pasiūlymus tik tai kvalifikuotą balsų daugumą. E, taip pat e, parengiau procedūrą, pagal kurią būtų renkamas valdančios tarybos pirmininkas. Ir pagal tą procedūrą Europos parlamentas atliktų labai svarbu vaidmenį. ir e, su džiaugsmu išklausyčiau pastabų dėl siūlomo, mano siūlomo kompromiso. Manau, jog e, Strasbūrė vykusi mūsų diskusija yra pagrindas tolimesniem e, diskusijom dėl vairių frakcijų pozicijos. Manau, kad tai būtų naudinga komitetui. Ačiū kolega. Panas Gerero dabar kalbės ir paskui dar kitas kolega. Pero voy a ser muy breve porque eh, mi intervención. Ačiū, aš kalbėsiu trumpai. Nes pirmiausia, remiuosiu ponio Rankelio E, pranešimu, e, pateikiau šešis e, pakeitimus, tiksliau penkis šešių pateikiau. Ir taip pat buvo išsiustas kompromisinis pakeitimas, kuriam aš pritarsiu. Taigi aš norėčiau štai ką pasakyti dėl šio pranešimo. Būtent yra čia apibriešti kai kurie svarbus klausimai, kai būtent kaip tiesioginis bankų rekapitalizavimas kaip būtų vykdoma veiksmingesnė priežiūra ir kiti klausimai. Aš žinau, kad tokių klausimų dar galima išsamiau pakalbėti apie ponio DAF pranešimą, todėl daugiau nekalbėsiu. Pas Galtieri. Noriu gal tik tai konkretų dalyką aptarti dėl Andrių pasiūlyto kompromiso. Bendrai aš remiu pranešimą, aš neturėčiau ką pridurti, visas bendras linijas remiu, bet dėl e, C kompromiso. E, kadangi pasiektas geras sutarimas tarp ekon pranešėjo taip pat dėl to, kaip skirti priežiūros valdybos pirmininką, kad e, balsavimas taryboje, bet parlamento turi būti e, pritarimo procedūra. Aš galvoju, kas gal tai būtų realistiškiau, galvojant ir apie ekon uh, susitarimą, kad ir mes galėtumėm tą pačią mm, procedūrą taip pat patvirtinti, kad reikėtų parlamento tvirto pritarimo. Gal tai būtų kiek labiau realistiška, nei kad pasakyti, kad jis turėtų būti paskirtas parlamento. Tai aš galvoju, gal Andriu galėtų svarstyti tokią galimybę mm, kažkaip gal tą kompromisą kiek tai pakoreguoti, ta prasme, ar gal žodinį pakeitimą teikti. Kolega. Ačiū, kolega. Ar būtų daugiau norinčių pasisakyti šiuo metu? Ne, puiku, tai tada paprašysiu dviejų pranešėjų sureaguoti į kolegų pastabas, panas Rahel. Like that... Ačiū, aš tik tai noriu pasakyti, kad mm, šiame pranešime mes turime tą liniją GUE kol negalime paremti, bet kitas dalykas, kas yra kompromisuose jau sudėta, kaip ir išspręsta, kur buvo kokiu tai skirtumu, viskas, problemos išspręstos. Dabar dėl EBA um, ataskaitos ar nuomonės, um, ar gali būti kokiu tai problemų, aš norėčiau dar tarti keletą žodžių dėl DAF dokumento su šešėlinis pranešės, tai noriu pasakyti, kad e, tikrai noriu pagirti Andrew Duff už jo pastangas pasiekti kompromisu. Ir EPP ir kai kurių EPP narių poziciją mes suprantame, bet galbūt reikės panalizuoti kai kurios iš tų kompromisų, gal antrą, trečią. Uh, gal du, trys iš jų um, labiau panalizuoti. Ir uh, Lafaras Traskovski, ir aš tik tai po šio posėdžio susėsime ir kalbėsime dėl to klausimo, tai gal aš vėliau tada uh, paderinsiu tuos klausimus su jumis, bet bendrai galiu pasakyti, kad mes tikrai galvojame, kad kompromisai yra pakankamai platus kad apimtų ir mūsų pozicijas. Gal du, trys kokie dar sunkumai yra likę, bet aš tikiuosi, kad mes juos išspręsime ir, ir tikiuosi, kad jau rytoj mes turėsime galutinį mūsų paraštą atsakymą jums dėl tų dalykų. Ačiū, kolega. Panas Daf, gal jūs pageidautumėt? Esu dėkingas už išsakytas pastabas. Dėl konkretaus klausimų, dėl priežios valdybos pirmininko rinkimo. Tai yra stebėtų tarybos pirmininko. Žiūriu į kompromisą Ekon komitete, kur kalbama apie tai, kad šis asmuo būtų skiriamas tarybos po atviros e, rinkimo procedūros ir po Europos parlamento patvirtinimo. Čia iš mano požio taško būtų svarbu, kad įvyktų tokio asmens klausimai O tai yra ne tas pats, kaip mūsų procedūra yra taikoma, pavyzdžiui, tarkim, vyriausios įgaliotinės Kathy Ashton skirimo atveju, kur toks asmuo yra patvirtintas, paskirtas ir tada jau ateina į parlamentą tarsi pakeliui į oro uostą vykdamas prieš, tarkim, e, išvykdamas į galutinį savo paskirties tašką, tik užsuka į parlamentą. Tai aš manau, kad šiuo atveju reikėtų tvirtesnės procedūros, kuri būtų artimesnė tokiam mūsų tvirtinimo procesui, kokį mes taikome komisarų skirimo atveju. Manau, kad galėtumėm surasti tokią formuluotę, kuri aiškiai tai pasakytų. Jeigu būtų tik šiaip parlamento patvirtinimas, kaip kad ekon komiteto pasakyta, tai nebūtų visiškai aišku, kas turima omenyje. Aš manau, reikėtų padirbėti dėl formuluotės. Bet dar yra laiko. Yra laiko. Ekon atidės balsavimą iki gruodžio, man atrodo. Merci. Merci, cher. Ačiū, kolega. Kolega Šasovski dar norėjo pasakyti šio klausimu, taip? Well, I, uh... I just, I, I, I don't have anything revolutionary to say. Neturiu kažko tai labai revoliucingo, ką galėčiau pasakyti, aš tik norėjau pasakyti, kad puikiai dirbame. Kartais kyla klausimas, visų mūsų ketinimai yra geri, bet kartais gal per nolik toli nueiname, turint omenyje, ką galima padaryti pagal dabartinės sutartis, kad nereikėtų sutarčių keisti. Uh, vis tik tai manau, kad mūsų užmojai turėtų būti kiek platesni ir aš sutinku su mūsų pagrindiniais pranešėjais tojais klausimais. Dabar, kalbant mm, apie tai, kad manau, kad dauguma norime įtraukti ir ne dabar eurozonos narėmis nesančias valstybės, kurios norėtų dalyvauti priimant sprendimus, stebėtų taryboje kiek įmanoma labiau, tai aišku, visi sutinkame, kad norėtume tai padaryti, bet aišku, klausimas yra, kiek galima tai padaryti, iki kokio masto. O dėl Rangel DAF, man atrodo, pranešimų ir kompromisų, manau, kad tikrai surasime gerus kompromisus. Man labai patiko Andrių mintis šio klausimu ir manau, kad tikrai galėsime sutarti koks būtų pats tinkamiausias pasiūlymas, kurį mes visi galėtumėm palaikyti. Aš tik noriu patvirtinti, kad dėl EPP tai tikrai e, mes pritarėm pagrindiniams linijoms ir manau, kad detalę suderinsim artimiausių metų. Tai tiek. Manau, kad reikia pasistengti, kad mūsų įtaka būtų kiek galima stipresnė ir surasti tokį sprendimą, kuris užtikrintų tą situaciją, kad uh, stebėtų taryba e, įtrauktų, būtų kaip galima labiau įtraukianti ir kai eina kalba apie mm, santykius tarp ECB ir EBA, kad tikrai viskas būtų tinkamai su, sureguliuota. Merci, Ačiū kolegos už jūsų pasisakymus. Noriu priminti, kad rytoj 10 val. balsuosime dėl šių dviejų pranešimų. Ekon um, komitetas turi paskelbti savo nuomonę lapkričio 29 dieną, kada bus balsuojama oficialiai dar nepaskelbta informacija, bet tai tvarkaraštis būtų toks. Kol kas ir baigėme šias bendras diskusijas dėl tų dviejų klausimų ir toliau paskutinis mūsų šiandienos darbo tvarkės klausimas tai yra diskusijos dėl Europos demografinės statistikos. Primenu, kad gavome pranešimą kiek vėlokai e, iš užimtumo komiteto, kad bus pagal skubos tvarką mm, nuomonė išsakoma, tai buvo sutarta mm, su mūsų koordinatoriumi taip pat. Ir turime jau devynis pakeitimus, kuriuos yra pateikę mūsų kolegos. Tad aš gal ir pakvieščiau šių pakeitimų autorius pristatyti, jei jie pageidauja savo pakeitimus, aptarti, kokiu tikslu yra tie pakeitimai teikiami. Noriu paklausti, ar norėtų kažkas dabar kažką patikslinti, kažkokios informacijos pateikti kitiems kolegoms šiame komitete. Ok, Monsieur Duff, vous avez la parole. Ponas Duff. I mean, I've uh, seen the. Uh... Aš tačiau mačiau EPP pakeitimus ir manau, kad kai kurie iš jų atspindi uh, viso šio pranešimo prasmės nesupratimą. Komisija bando uh, aiškiai apibriežti techninius klausimus, kurie yra susiję su statistinių duomenų rinkimu. Tai būtent statistinių duomenų susijusių su demografiniais pokyčiais rinkimu. Ji nesiekia pakeisti dabartinės praktikos. Ir žinoma, šitas e, komisijos pasiūlymas tikrai nieko neturi bendro su e, kvalifikuota dauguma taryboje. Ir aš norėčiau pasakyti, kad iš esmės pagrindinis pranešėjas atitinkamame komitete iš tikrųjų buvo pasirinktas per klaidą ir mes turime ištaisyti šią klaidą. Ačiū, ar dar kažkas norėtų pasisakyti? Šeflin. Andriu, aš nelabai supratau, ką jūs pasakėte, kodėl per klaidą buvo pasirinktas būtent pranešėjas. E, pone Šeflinai, pone Šeflinai, jums žodis. Tai iš tikrųjų, aš tekstą išanalizavau labai, labai atidžiai ir man atrodo, kad iš tiesų mes neiname klaidingą linkme, kad pranešime iš tikrųjų kalbama apie teisingą linkmę. Nes būtent didėjant gyventojų Europoje mobilumui yra daug piliečių iš vadinamojo naujųjų valstybių narių persikelia į senasias valstybės narės ir dabar jie įtraukiami į statistinius duomenis kaip senųjų valstybių narių gyventojai. Tai yra 2,5 e, milijonai rumunų, e, kurie gyvena už Rumunijos ribų. Taigi, kaip jie turi būti e, įtraukiami į statistinius duomenys? Ar tai yra rumūnai gyventi už Rumunijos ribų, ar tai yra naujų, kitų valstybių narių piliečiai? Taigi, man atrodo, kad yra labai svarbu būtent reglamentuoti šį klausimą. Ir turi būti pilietybė svarbiausias dalykas, o ne jų gyvenamoji vieta. Tai būtent tas būdas, kaip apskaičiuojamas apskaičiuoja gyventojų skaičius, yra tinkamas, tačiau būtent politinis sprendimas nepasiteisino kurio e, pagristas šitas statistinių duomenų rinkimas. Todėl gal galima kalbėti apie netinkamą būdą. Ačiū Roberto Gualtieri. Ačiū. Aš e, perskaičiu dabar komentarus, kuriuos pateikia komisija dėl e, užimtumo komiteto pastabų. Uh, aš pasiūlyčiau, kad visi perskaitytumėte tuos e, komitetus, nes jie paaiškina daugą. Ir man taip pat jie daugą paaiškina. Ten buvo pasakyta, e, kad aš, net būdamas italu, e, aš iš esmės Turiu pasakyti, kad tas nu, gyvenamosios vietos kriterijus lemtų, pavyzdžiui, kad Italija būtų pati skaitingiausia Europos valstybė, nes ten daugelis atlieka savo veiklą ir ten gyvena. Tačiau mes tame reglamente nenustatome naujų dalykų. Šitas E, reglamentas apibrėžia bendrą e, struktūrą, kaip kai kurios taisyklės turėtų būti taikomos, renkant statistinius duomenys. Ir norėčiau pasakyti, kad, e, kad Europos parlamento vietų skaičiaus nus, nustatymas priklauso taip pat ne nuo pilietybės. Žinoma, galima pakeisti tam tikrus kriterijus ir, ir Ir e, pakeitus tokius kriterijus e, Italija tik tai gautų naudos. Tačiau man kyla abejonių dėl to, e, kaip tokius pokyčius mes galime įgyvendinti. Tai yra dideliai pokyčiai. Ir komisijos pasiūlymas, man atrodo, tikrai logiškesnis ir atitinka dabartinę praktiką. Pane Trakovskai, aš iš tikrųjų panagrinėjau šią problemą ir gana atidžiai ją nagrinėjau. Ir ką jūs sakote, ir ką komisija parašė savo dokumente, yra tam tikras e, status quo užtikrinimas, kuris nekeičiamas. Čia, kal, čia kalba apie tai, kad e, pilietybė nekeičiama. Bet bet kokiu atveju reikia suteikti valstybėms narėms e, lankstumą nustatant gyventojų skaičių. Problema yra ta, kad ES su šiandieno zona ir viso kitomis kitomis struktūromis e, pakeitė situaciją valstybėse narėse. Yra, pavyzdžiui, nuolatiniai gyventojai, kai kuriuose valstybėse narėse yra e, piliečiai arba nenuolatiniai gyventojai. Ir labai sunku, iš tikrųjų, nustatyti tikrai gyventojų skaičių. Todėl mes dabar esam priklausomi nuo valstybių narių, kur, kurios kaip tik nustato tą gyventojų skaičių, remdamosi atitinkamais savo kriterijais. Tai yra įprasti nuolatiniai gyventojai, ta prasme, kurie gyvena 12 mėnesių ir taip toliau. Ir mes siekiame dabar kompromiso, kad jeigu e, mes siekiame atitikti Eurostato tikslų, renkant statistinius duomenis, tada e, leidžiama atitinka, atitinkamas laik, lankstumas. bet e, tas lankstumas, tas lankstumas netaikomas, jeigu mes e, bandome apskaičiuoti kvalifikuotą daugumą taryboje, e, kuri būtent yra apsprendžiama gyventojų skaičiumi atitinkamoje valstybėje narėje. Na, tai sistema iš tikrųjų sudėtinga ir kyla tos problemos, kurias minėjo ir Georgija, nes kai kuriuose valstybėse narėse nėra atlikta tyrimo E, nėra atlikta simulacijų atitinkamų situacijų. E, nėra sukurti modeliai, e, kurie spręstų, koksgi poveikis būtų tokio statistinio metodo ar kitokio statistinio metodo taikymo. Todėl aš manau, kad mes turime atsižvelgti tas problemas. Aš nesakau, kad mes turime pritarti, mm, sakykime, pasiūlymui, kuriame kalbama apie pilietybės kriterijų. Aš manau, kad e, siūlomas lankstumas yra tinkamas, tačiau e, šitas lankstumas yra dar neišbandytas. Ta prasme, tokių modelių e, statistikai rinkti dar nebuvo sukurta, todėl gali kilti atitinkamų problemų. Ir čia bent jau rampo, pono Rampojus ataskaitoje, ypač kalbant apie biudžeto klausimus, kyla klausimų kaip mes biudžeto klausimus spręsime naudodami statistinius duomenys, tai yra kokie, kokie bus statistiniai modeliai naudojami, ar taikant lankstumą ar ne, netaikant lankstumą, kaip pavyzdžiui, apsprendžiant tarybos kvalifikuotą daugumą. Bet bet kokiu atveju reikia dar pasigilinti šią problemą. Kolegė, la parole maintenant. Ačiū. Kolega Hefner dabar. Yes, thank you. Well, to, to be brief, Ačiū. Kalbėsiu trumpai. Ir aš nematau, ką duotų toks pakeitimas. Atvirkščiai, žvelgčiau kaip tik tai naujas problemas. Pačiose sutartyse yra nurodyta gyventojai. Naujos kategorijos sukels e, daug naujų netgi techninių klausimų. Mums e, reikia nemažai duomenų mainų ir čia, sakyčiau, galime atverti Pandoros skrynę. Nematau čia kažkokio taip e, rimtesnio pagrindimo ir rekomenduočiau ir toliau laikytis gyventojų savokos. Ačiū, panas Įlandas. Ačiū. man nelabai aiškus pagrindimas. Atsakingas komitetas yra užimtumo komitetas. Nežinau, ar tai susijęs su darbo rinkos statistika, bet čia mes kalbame apie demografinius statistikos duomenis. Tai nesuprantu, kodėl ne mes esame atsakingas komitetas. kadangi, žinoma, galima kalbėti apie įvairių uh, komitetų kompetenciją. Reikėtų apie tai geriau pagalvoti. Turime sutartis Ir kalbant apie demografinę statistiką, kalbant apie atstovavimą, žinoma, kiekviena valstybė narė ir viduje turi atlikti tą darbą. Tai reiškia vienas asmuo, vienas balsas. Tad dabar esu šiek tiek sutrikęs. Aš, aš pasakyčiau, kad mes paliktume, turime palikti visą situaciją tokią, kokia yra. Tačiau jeigu mes kalbame apie statistiką kaip tokią, tada aš manau, kad šitą klausimą mes turime išspręsti kuo greičiau mūsų komitete. Kolegė, monsieur Bronx, vous avez demandé la parole. Pone Bronks, jūs prašėte žodžio, tai prašau. Yes, I'm, I'm less concerned with the... Man netiek labai e, rūpi statinis metodas, e, mane labiau domina statistikos e, esmė, subjektas. Pranešime kalbame apie, kalbame apie tai, kad demografiniai iššūkiai vis didėja, gimstamumas, senėjimas, santykinis gyventojų amžius, tai siejama su atstovavimu, bet nekalbama apie pasikeitimą įvykusi per 60 metų ir e, tai būtų susiję su kilme e, gyventojų daugiausia vakarų Europos miestuose. ES e, dokumentuose, pavyzdžiui, e, strategijoje 2020 yra pasakyta, jog importuojant jaunus migrantus iš trečiojo pasaulio galima kompensuoti tą e, gyventojų senėjimą mažėjantį gimstamumą. Tai sakoma, kad tokie migrantai galėtų sueuropėti. Ir Europos europiečiai reaguoja labai ramiai, tiesiog persikelia gyventi į kitas vietas. Oficiali statistika į tai neatsižvelgia, tarsi tai nevyktų, iš tiesų nekalbama apie tai, kiek pagėdautini tokie pasikeitimai. Skaitydamas dokumentą pastebėjau, jog e, minima didėjanti e, rizika statistikos duomenų vairovės, bet neminima visiškai rizika, kokią kelia įvairėjantis gyventojai. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų iš komiteto? Noriu pasakyti, net Europos komisijos atstovės ponios Klimansovo prašysime sureaguoti. Uh, Ačiū pirmininkė. Ką pirmiausia norėtų pasakyti komisija? Mes esame uh, dėkingi už jūsų paramą šiam reglamentui, tai akivaizdu iš jūsų pasisakymų, kad manote, jog reikėtų reglamento skirto demografiniai statistikai, nes iš tiesų labai uh, uh, svarbu turėti bendrą um, sąrangą, uh, kurioje būtų uh, apibrėžiama demografinė statistika. Kalbant apie šį reglamentą, juo siekiame dviejų tikslų. Pirmas tikslas apibriežti demografinę statistiką nacionalinių regionių e, lygmenių. Ir kaip diskusijose minėta, numatytas tam tikras lankstumas čia, nes mes norėtumėm, kad būtų naudojama įprasnės gyvenamosios vietos savoka, tai būtų gyvenamoji vieta, kur gyvenama 12 mėnesių. Uh, kalbant apie balsavimą kvalifikuotą balsų daugumą, nemanome, e, nemanome jo galimas toks lankstumas. Kol kas numatomas e, visiškas e, lankstumas ir tai kelia dvigubo skaičiavimo problemų. Jei grįžtumėm prie Rumunijos klausimo, tai dabar 2 milijonai Rumunijos gyventojų yra apskaitomi ne tik tai Rumunija, bet ir Ispanijoje ir Italijoje. Ir netoleruotina dabartinė situacija, kai lankstumas numatomas, bet e, tai e, kelia didelės dvigubos skaičiavimo problemas. Tad manome, kad e, labai svarbu, kalbant apie kvalifikuotą balsų daugumą, reikėtų griežtos apibriešties. Čia turime ir taptautinių rekomendacijų. Jungtinių tautų rekomendacija patikta vyko labai e, ilgos diskusijos, ne tik tai europinių, bet ir taptautinių lygmenių. Ir po daugelio diskusijų metų parengėme apibriešti, remiantis 12 mėnesių kriterijumi, kalbant apie prasme gyvenamą vietą, turime remtis tarptautinę rekomendaciją. E, pagrista tarptautinių ekspertų patirtim. Kalbant apie pilietybę, apibrieštis pagrista pilietybė, tai niekad nebuvo gyvendinta tarptautinių lygmenių. Techninių požiūrį atrodo tai būtų labai sudėtinga, tai reikštų, jog reiktų keistis duomenimis e, tarp visų e, valstybių tarptautinių lygmenių ir nemanome, uh, E, kad tai apskritai būtų įmanoma. Tai tikrai bejojame, kad techninio požiūrio na, tai būtų įmanomas sprendimas. Todėl ir rekomenduojame laikytis įprastos gyvenamosios vietos apibriešties pagristos 12 mėnesių kriterijumi, nes tokia yra tarptautinė rekomendacija. Tai taip pat reikėtų pažymėti, jog tai atitinka ir kitus rekomentus, kurie buvo patvirtinti anksčiau, pavyzdžiui, dėl migracijos statistikos, dėl e, visuotinio gyventojų e, surašymo ir e, tai tik tai užtikrintų visišką nuoseklumą. Dėkui. Pana Šeflin. Um, see... Labai trumpai, kokią aš matau problemą čia. Aš, aš taip girdžiu jūsų argumentus, bet problema štai kokia yra. Uh, Atstovavimas yra politinė kategorija. Man atrodo, ji negali būti paremta demografiniais patogumo dalykais, o turi būti pabrėž, paremta pilietybė, nes kitaip uh, Mm, hipotetiškai galime turėti tokius Britų parlamentarus Europos parlamente, kurie atstovautų Lenkams ir taip toliau. Galbūt tai būtų įmanoma, gal jie sugebėtų tai padaryti, bet aš labai abejočiau, jie tikrai sugebėtų tai padaryti. Na ir toliau tada sugrįžtame prie Europinio registro minties. Kai kas atsimenate, ta mintis buvo svarstama, kai kalbėjome apie paneuropinius sąrašus. Aš suprantu, kokie čia yra sunkumai, tai yra labai rimtas, didelis darbas, bet vis tik tai, jeigu kalbame apie pilietybę, tai tas ir registras turėtų būti, nežinant visų tų sunkumų, tinkamas kelias į priekį. O, ancora. Vi chiedo nuovamente scusa per la mia assenza, ma dovevo proprio... Labai atsiprašau, kad buvau išėjęs iš posėdžio tai jau perduoti pirmininkavimą. Pana Šiškovskis, paskui panas Daf. With... Neprisimenu, kada būčiau nesutikęs su e, Georgijum, bet mano problema yra štai kokia. Mm, ne tiek dėl Europos parlamento, nes čia bent jau pagal sutartis, Maastrichto sutartį, Europos pilietybės koncepciją, aš gal ir galėčiau įsivaizduoti tokią sistemą, kur uh, Ispanijos parlamentaras atstovauja uh, rumūnams, kurie gyvena ten ir taip toliau. Tačiau, kai eina kalba apie tarybą, čia logika yra visiškai kitokia ir čia man kyla problema. Kai kalbame apie tas, tas problemas, kur jūs sakėte, galima kažkokio tai lankstumo dar laikytis, kai eina kalba apie tarybą, čia jau grinai vadovavimasi pilietybė paremta logika, tai čia tokio lankstumo sistemoje nėra tai labiau mane neramintų tai. Ir, aišku, dar tas klausimas, ką aš paminėjau, jeigu būtų laikotarpio vidurio peržiūra biudžeto, kur turėtumėm galimybę peržiūrėti nacionalinius įnašus, ne, ne nacionalinius įnašus, o paskirstimus valstybėms, uh, tai kiltų rimtų problemų. Aš norėčiau paklausti komisijos, ar yra kažkokiu tai modeliu daryta ta prasme, pavyzdžiui, dėl to, kaip keistusi balsai taryboje. Grazie, onorevole Tarkovskis, onorevole Daf. Yes, uh... Ačiū, panas Tarkovskis, dabar panas Daf. Of... Be abejo, daug dirbau uh, tais klausimais, kai rengėme mano pranešimus dėl transeuropinių sąrašų ir tuomet buvo pakankamai aišku, kad yra 27 skirtingos e, priešingos netgi piliečio apibrieštis Europos, Europoje. Ir nesame dar tokiame integracijos etape, kur galėtumėm pradėti vieningai apibriežti, kas yra Europos pilietis. Ir praktiškiau, ir prasmingiau būtų laikytis jungtinių tautų konvencijos dėl demografinės statistikos, kuo mes visuomet laikėmės. Antra, sutartis apibrėžia kvalifikuotą balsų daugumos sistemą taryboje formulės yra paremtos gyventojų skaičiumi, o ne piliečių. Tad turėtumėm, manau, tą nuomonę traktuoti kaip svarbę, bet iš esmės kaip techninę. Vis tik tai visai sutikčiau su pono Viland, kad absurdiška, kad užimtumo komitetas yra pagrindinis komitetas šio klausimu. Ir aš galvoju, kaip čia taip galėjo atsitikti? Allora si prosegue perché vedo anche la domanda a mano alzata di Gualtieri, poi alla fine dobbiamo sentire di nuovo il rappresentante della Commissione. Quindi... Dar ponas Gualtieri nori pasakyti dėl šio klausimo, o tada dar komisija. I'd like to uh, discuss with... Norėčiau su kolegomis padiskutuoti šią svarbę temą. Su pirma, noriu pasakyti, kad remiu pana Vyland. Uh, kad tikrai labai keistai paskirtas pranešimas užimtumo komitetui, nes tai yra pranešimas, kuris yra toks svarbus politiniais, instituciniais ES aspektais. Bent jau ketvirtas rašinys turėjo būti AFKO kompetencijoje būtent ketvirtas straipsnis, kur kalbama apie kvalifikuotą balsų daugumą ar atvirkštinę balsų daugumą. Dabar dėl esmės aš tikrai labai vertinu Rafael kaip mago galės, bet iš racionalaus požiūrio taško manau, kad labai sunku būtų taip, jeigu dėl lankstumo taip išeitų, kad tie patys žmonės būtų skaičiuojami du kartus, uh, Tai kaip čia tai būtų? Reikėtų e, homogeniškų kriterijų. Ir aš galvoju, kad e, galvojant apie Italijos interesus, tai e, mums pilietybės kriterijos būtų svarbesnis, kadangi esame mažesni nei Vokietija, ta prasme, dėl gyventojų skaičiaus nežinau, ar kuri valstybė sutiktų Italiją paversti uh, valstybę su didžiausiu gyventojų skaičiumi. Tai aš manau, kad gyventojų skaičiaus skaičiavimas turėtų būti paremtas tarptautiniais kriterijais, kad žmonės būtų suskaičiuoti tik tai vieną kartą, o ne du kartus. Gal reikėtų kažkokios tai formulės, gal tai būtų logiškiau. Um, būtent problema dėl ankstumo yra tas, kad um, vienas ar kitas milijonas žmonių, jeigu bus suskaičiuotas du kartus, tai gali pakenkti visos formulės patikimumui. Ir aš e, sutinku, kad gal reikėtų daugiau laiko skirti pamastymams. Aišku, dėl pranešėjo skirimo, dėl diskusijų laiko skirimo aš norėčiau tiesiog paklausti, ar galėtume mes gauti daugiau laiko uh, ir dar kartą dėrėtis dėl pranešimo paskirimo, kuriam komitetui turi būti jis pavestas, nes e, man atrodo, kad iš, iš loginio politinio požiūrio taško komisijos pasiūlymas yra stipresnis. Grazie. Allora, eh, chiedo al... Ačiū. Pone Klimanso dabar. Prašom sureaguoti į pasisakymus. Yeah, f thank you very, very much. So I don't think there was a new Ačiū. Iš tiesų, mm, čia nėra daug naujų elementų, gal yra tam tikrų panašumų, dėl kurių keliami dabar klausimai. E, iš esmės mes tokių modelių netaikėme, e, kai būtų renkama statistika Ir e, mes tiesiog taikėme bendrą apibrėžtį, kas yra nuolatinis gyventojas, tas būtent tas, kuris gyvena 12 mėnesių. Ir čia mes bandome išsiaiškinti, kiek iš tikrųjų ir kiek tiksliai yra tų gyventojų kiekvienoje valstybėje. Aš tiesiog e, paėmiau tą Rumunijos pavyzdį. E, akivaizdu, kad yra tam tikras problematiškas aspektas susijęs su to skaičiavimu, bet bet kokiu atveju grįšime prie šio klausimo. Grazie, allora mi pare che questa... Ačiū. manau, kad mes dar aptarsime šį klausimą su koordinatoriais. Turime dar paskirti pranešėjus. Penkiams minutėms nutraukėme posėdį. Baigiamas komiteto posėdis ir vėliau tęsis koordinatorių posėdis.